Mes e, pamatėme, kad e, e, trūksta labai daug trūksta duomenų apie trečios, trečiųjų šalių piliečius, kai jie atvažiuoja į Šengeno zoną. Aš buvau pranešėjęs atsakingas už atvykimo ir išvykimo sistemą. Ir dabar mes dirbame ties laties sistema ir nebejojame tuo, kad turėsime pagerinti informacinių technologijų sistemų tarpusavio suderinamumą. Aš į detalės nesileisiu, esu e, tikras, kad e, komisaras apie tai pakalbės, e, ta, tačiau pabaigoje norėčiau pabrėžti aštuonis organizuoto nusikalstamumo grėsmės, kurias e, paminėjo Europolas. E, internetiniai nusikaltimai, E, taip pat nepilnamečių e, prekyba nepilnamečiais, e, prekyba narkotikais, prekyba žmonėmis, finansiniai nusikaltimai ir pinigų plovimas, suklastoti dokumentai, internetinė prekyba ir nelegalios paslaugos. O dabar norėčiau suteikti žodį komisarui King. Uh, th thank, thank you, Chair. Um, Ačiū pirmininkė ir labai ačiū už tai, kad e, pakvietėte į šiandienos sesiją. Aš e, išspręsiu, e, aš paminėsiu keletą dalykų, kuriuos jūs minėjote. Kaip žinote, mes patyrėme nemažai ištek, išpolių ir taip pat ir internetinių išpolių ir e, fizinių išpolių ir e, tikrai užuojautą tiems, kas nukentėjo per šiuos išpolius. E, mes turbūt visi sutinkame su tuo, kad migracija ir saugumas turi savų iššūkių. Ir neturėtume to painioti kaip vieno atskiro klausimo. Labai dažnai populistai slepiasi už šitos uždangos, populistai ir ekstremistai. Taip pat e, turiu pasakyti, kad šimtų procentų sutinku su paskutinėje sesijoje pasisakiusiais, kurie teigia, jog efektyvi integracija ir tos politikos kryptis, kurios apima mūsų vertybės, yra esminės kovojant su ekstremizmu, radikalėjimu ir a, e, mes siekime užtikrinti visų valstybių narių saugumą. Tačiau taip pat esminis dalykas yra sustiprinti saugumą mūsų e, pasienyje ir bendradarbiavimą e, saugumo srityje už mūsų sienų. E, vis, vis, mūsų teritorijoje valstybės narės turi prisimti atsakomybę už kolektyvinę mūsų sienų apsaugą. Praėjusiais, praėjusi E, lap, rugsėjai mes e, įsteigėme e, pakrantės apsaugos tarnybą ir per pastarosius mėnesius jie tikrai labai daug nuveikė. Ir mes turime labai daug pasienio pareigūnų, kurie e, dirba e, prie sienų ir e, papildo nacionalinę, esamą nacionalinę e, Mm, apsaugos tarnybą. Taip pat e, agentūra padės teisės saugos institucijoms užkirsti kelią tarp valstybiniam e, tarp valstybiniams nusikaltimams. Mes sustiprinome e, saugumo patikrinimus Italijoje. Ir mes pasitelkėme Europolą ir pakrančių apsaugos tarnybą bei nacionalinės valdžios institucijas. Kaip e, pirmininkas sakė, mes sustiprinome tai, e, kas e, atvyksta mes dabar geriau žinome, kas atvyksta ir išvyksta iš mūsų teritorijos. Ir dabar mes sistemiškai tikriname tą informacinę E, sistemą, kuri yra pagrindinė ES duomenų bazė teisėsaugos srityje. Vėlgi, kaip e, kalbėjo e, pirmininkas, mes turime bendradarbiauti tarp valstybių narių ir Europolą palaiko migrantų, prekybos migrantais prevencijos centras. Mes turime stiprinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis. Mes sausio mėnesį paskelbėme pranešimą apie e, viduržėmio jūros e, kad, e, koridorių. Mes tikimės, kad visos valstybės narės padės mums spręsti su migrantų pervežimais susijusią problemą. Minėjome Sofijos operaciją, ji tikrai padeda kovoti su kontrabandininkais ir žmonių pervežėjais ir Aš tikiuosi, kad daugiau valstybių narių prie mūsų prisijungs. Toliau, norint e, norint e, suvaldyti migrantų e, srautus, mes įvedėme kontrolę patikrinimą, tačiau komisija pasiūlė pasienio patikrinimą E, lapkričio mėnesį panaikinti. Bent jau mes norime dabar suintensyvinti policijos patikrinimus ir bendradarbiavimą visoje Šengeno zonoje. Ir e, ta, tas patikrinimas bus atliekamas prie sienų ir, pasi, ir E, ant pačios sienos. Taip pat e, sustiprintas policijos patruliavimas, tarp valstybiniai patikrinimai, įvertinama grėsmė ir keičiamas tarp valstybinė informacija. Iš tiesų informacija turi būti keičiamas intensyviau tarp valstybių narių. Tai yra esminis dalykas siekiant užtikrinti mūsų saugumą. Tai reikalauja informacijos pasikeitimo visais ligmenimis tarp valstybių narių, ES agentūrų, teisės saugos institucijų ir teisminių institucijų bei operatyvinių tarnybų. Mes turime daug teisės aktų ir informacijos pasidalymo sistemų, kurios E, padeda e, mūsų e, teisės saugos institucijoms ir saugumo tarnyboms. Mes turime Schengeno informacijos sistemą, PRUM sistemą, Švedijos iniciatyvą dėl duomenų keitimosi. Taip pat to jau bus įsigalios keleivių pavardžių registro direktyva. Jis sustiprins teisinę, inform, teisinę struktūrą dėl informacijos pasikeitimo kovant su terorizmu. Europolas atlieka ypatingą vaidmenį e, kovos su terorizmu srityje, keičiantis informaciją. Atsižvelginti visą tai, mes e, vis dar galime daug ką tobulinti. Mes pateikėme nemažai pasiūlymų, e, kurie arba padėjo pagerinti egzistuojančias dabartinės informacinės sistemas arba užpildė spragas, uh, Pavyzdžiui, Schengeno informacinė sistema. Mes e, remiamės mūsų patirtimi ir mūsų pateikti pasiūlymai e, padeda sustiprinti e, informacijos pasidalymą ir padeda plačiau naudoti biometrinius duomenis. Mes tikimės, kad ši informacija padės pasienio pareigūnams, kurie dirba internete, spręsdami įvairius nusikaltimus ir padės užtikrinti mūsų sienų saugumą. Ir ponas Kolo, kuris rengia šitą labai svarbų dokumentą, šią popietę e, dalyvauja šioje sesijoje. E, toliau dėl ES įvažiavimo išvažiavimo sistemos ir dėl ETS. E Aš manau, kad reikia intensyviau daugiau duomenų gauti apie tai, kas ir kada įvažiuoja į mūsų teritoriją. Aš tikiuosi, e, kaip sakėte, kad e, laikas tam yra tinkamas. Aš su jumis kalbėjau apie etijas, kodėl tai svarbu mūsų e, saugumui. Ir aš dar kartą norėčiau pasinaudoti šitą galimybę ir paraginti jūs užtikrinti, kad etijas pradėtų veikti kiek įmanoma greičiau. E, dabar dėl tarpusavio suderinamumo porą žodžių tarsiu. Kaip žinote, mes e, įsteigėme ekspertų darbo grupę apie informacinės sistemas ir tarpusavio suderinamumą, siekdami įvertinti įvairius e, variantus, kaip užtikrinti, jog mūsų informacinės sistemos būtų labiau tarpusavį suderintos ir kad pašalintume šių sistemų tarpusavio sąveikos spragas. Darbo grupė pateikė rekomendacijų metų pradžioje ir išsiaiškino, kad pasiūlymai dėl Europos vienos paieškos sąsajos ir biometrinių duomenų pasidalymo ir architektūra buvo, yra visai įmanoma, kad galima būtų užtikrinti, jog informacija būtų dalyjamas ir kad mes galime visiškai patenkinti mūsų duomenų apsaugos reikalavimus. Komisija patvirtino šitas išvadas ir pasiūlė e, ką toliau daryti. Mes pirmiausia pasiūlėme bendradarbiauti ir baigti, uh, uždaryti visus labai svarbius svarbus dabar, dabar nagrinėjamus teisės aktus dėl informacijos pasikeitimo ir sistemų suderinamumo. Ir kitą savaitę mes pateiksime priemonės, kaip sustiprinti EU LISA. Uh, e, direktorius yra čia. Taip pat uh, E, sustiprinti ES teistumo informacinę sistemą. Tuo pačiu metu, kaip mes jau minėjome, e, mes e, norime toliau bendradarbiauti su parlamentu ir taryba, ieškodami bendro požiūrio į tai, ką mes turime toliau daryti, kad mūsų sistemos būtų suderinamos. E, kai uždarysime turimus e, teisinius dokumentus, kai juos pabaigsime e, nagrinėti, mes galėsime teisės aktų pasiūlymus pateikti iki 2000, 2016 metų pradžios. Labai svarbu užtikrinti mūsų piliečių saugumą, tai yra bendras tikslas, o tam ir turime dirbti kartu. Tad aš labai lauksiu bendradarbiavimo tiek šiandieną, tiek artėjant, artėjant, artimiausių metų. Ačiū. Muchas gracias, señor. Dėkoju, gerbiamas komisijos nariai. Ačiū už labai išvalgės mintis. Kągi dabar Europos parlamento Šengeno specialistas Karlas Koelio. Mėly kolegos, gerbiamas pirmininkė, tikrai mums reikia bendrų suvienytų jėgų siekiant e, išspręsti saugumo, teisingumo ir kitus klausimus. Kai kurie teigia, kad viskas susijęs su Šengeno erdve, bet tai netiesa. Tai neįspręs nei terorizmo, nei migracijos problemų. Šengeno sistema gali būti tik tai dalinis sprendimas. Mes turime e, taikyti teisės aktus, kurie jau galioja, ir taip pat užtikrinti mūsų bendradarbiavimą. Šengeno informacinė sistema yra Europoje labiausiai naudojama sistema, kuri prisideda prie saugumo ir jinai yra pritaikyta prie mūsų e, iššūkių. SIS 2 per naujus perspėjimo signalus sukuria pakankamai modernę ir veiksmingą sistemą kovojant su terorizmu bei nusikalstamumu. E, Prie to prisideda ir biometriniai duomenys, kurie taip pat reikalingi atpažinti teroristus bei užsienio kovotojus atvykstančius į mūsų erdvę. Tokiu būdu mes užtikriname, kad sistema taip pat apsaugotų ir veiktų taip pat ir e, migrantų antplūdžio vietose keliose mūsų šalyse. Dalinamas informacija tarp valstybių narių tam, kad būtų sustiprintas tarpusavio pasitikėjimas. Mūsų saugumas priklauso nuo SIS sistemos. Piliečiams turime išsaugoti laisvą judėjimą, nes piliečiai tikrai neturėtų nukentėti nuo sistemos neveikimo jinai pasiteisina ir labai tikiuosi, kad mūsų ateities darbai susijęs su informacinės sistemos saveikumo klausimais turėtų pasiteisinti ir veikti ir toliau. Ačiū Karlosui už tiek daug išsakytų minčių per tokį trumpą laiką. Dabar išklausysime Aną Moger, kur yra Vengrijos vieno miesto merė. Ačiū germas pirmininkė, mėly kolegos. Aš esu iš regiono, kuris E, jungiasi su Serbija ir tai yra ES išorės siena. Mes, politikai, jau kuris laikas puikiai įsisamoninome, kad turime gerbti žmogaus teises ir taip pat apsaugoti žmonių gyvybės, bet taip pat ir ginti mūsų piliečius. Mes konstatavome, kad dauguma sieną kertančių asmenų yra jauni, tvirti žmonės, kurie sąmoningai atsisako e, duoti pirštų anspaudus, bet tuo pat metu kiekvienas iš jų turi po išmanoją iPhone telefoną. Tai yra Bangladešo arba Pakistano gyventojai, kurie keliauja per mūsų šalį. Todėl mes labai norime e, pabrėžti, jog būtina skirti ekonominius migrantus nuo tikrųjų pabėgėlių. Ir kiekviena šalis privalo pati nuspręsti ir atskirti, kuriuos piliečius jinai nori priimti. Mūsų šalis e, yra sukūrusi prieglošio prašymo sistemą, bet e, tuo pat metu mes norime užkirsti kelią tiems, kurie sienas kerta nelegaliai. Mes jau tam išleidome 650 milijonų eurų e, siekdami suvaldyti šią migracijos krizę. Ir todėl mes labai norime, kad jūs pripažintumėte mūsų nuveiktą darbą, nes mes giname išorės, ES išorės sienas. Ačiū gerbiamai meriai. Dabar išklausysime Europolo direktorius Papadį Martinų. Ačiū pirmininkė, labą vakarą kolegos. Aš labai norėčiau pakomentuoti ir galbūt palaikyti komisaro Kingo išsakytas mintis, nes e, tikrai iš žmonių ir mm, migrantų gabenimo bei priekybo žmonėmis e, proceso mes pastebėjome, kad tai yra tikrai labai pelninga rinka, kurios apyvarta siekia 3 milijardus eurų. Čia dalyvauja nusikalstamos grupuotės, kurios veikia ir kitose srityse. Mes puikiai pripažįstame, kad tiems migrantams, toms aukoms, tai yra ir vaikams, ir moteriams tai kelia didžiulį pavojų yra padirbami dokumentai, vis labiau e, naudojamas į socialiniais tinklais. Kągi mes darome? Mūsų bendras tikslas yra palaikyti valstybių narių e, darbą ir padidinti šitiems nelegaliems gabentojams riziką. Tai yra vienas iš mūsų politinių atsakų į šią krizę. Europos migrantų gabenimo centras e, įsipareigojo šiam darbui ir mes bendradarbiavome su Frontexu, taip pat ir EU formatu, Interpolu. Mes taip pat dalyvaujame ir komisijos migrantų antplūdžio vietos vietų darbuose, taip pat atliekame ir tam tikras patikras, e, siekdami identifikuoti teroristus. Ir jau pastebėjome pozityvių rezultatų, sustiprėjo bendradarbiavimas tarp valstybių narių, identifikavome 50 tūkstančių nelegalių gabentojų, pastaruoju metu vykdome 60 operacijų ir jau iškeltos 200 bylų iš 43 migrantų centrų. Tai centrai, kurie įsikūrė daugiausia mies, e, mūsų valstybių centruose. Noriu pabrėžti kelius dalykus. Tai yra e, saveikumas bei efektyvesnis e, naudojimasis duomenų bazėmis, kuris padėtų identifikuoti žmonių gabentojus. Eurodako nesenas tobulinimas leido identifikuoti tam tikrus migrantus, kurie yra kaip labiausiai nukentėjusi. Po Maltos deklaracijos mums buvo skirtos papildomos užduotis, tai yra keitimasis informacija tarp ES institucijų, trečiųjų šalių ir kariuomenės. Ir taip pat sustiprintas e, sinergijos procesas tarp išorės ES institucijų, siekiant e, konkrečių ir apčiopiamų rezultatų. Taigi, pabaigai noriu pasakyti, kad mes esame pasiruošę gyvendinti tas naujas užduotis, tačiau mums reikia ir adekvačių išteklių nes 2018 metams numatytas biudžetas mums nėra pakankamas. Todėl kreipiuosi į parlamentą, kad e, ir jiems padėkoti, kad e, mus, mums jūs išreiškite nuolatinę paramą. Dėkoju. Labai noriu padėkoti Robui Van Raitui. Europolo direktoriui ir dabar žodį suteiksiu Fabrys Ledžery. Tai yra Frontexo vykdomasis direktorius. Amen. Commissioner. Ačiū pirmininkio mesarė, gerbimi Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Dėkuoju už kvietimą ir kaip komisaras King sakė, Europos pasienio ir pakrančio apsaugos tarnyba gali tikrai prisidėti prie šio klausimo sprendimo ir aš norėčiau čia perduoti dvi žinias. Visų pirma, kad su, nauji, su naujais įgaliojimais mes tabome saugumo um, srities instituciją taip pat, mes galime bendradarbiauti su teisės saugos policijos, nacionalinės policijos tarnybomis ir Europolų, žinoma. Ir dabar mes turime naujų galimybių, tai rinkti asmens duomenis per savo bendras jungtinės operacijas. Prie išorės sienų mes galime asmens duomenis rinkti, kuriuos paskui dalinamės, galim dalinti su Europolu, su vietos policija Tai gali prisidėti prie policijos tyrimų ir kriminalinių tyrimų. Taip pat, sutikus naujus įgaliojimus, mes dabar pripažįstame ir mūtinių bendradarbiavimo srities instituciją ir pasienio pakrančių apsaugos funkcijas taip pat kai kurias vykdome. Taigi turime pakankamai platų spektrą veiklos ir Frontex dabar gali tikrai daug geriau bendarbiauti su partneriais ir prisidėti prie kovos su organizuotomis grupuotėmis. Galim prisidėti prie mm, išorės e, sienų ES saugumo užtikrinimo, kadangi esame tarsi saugumo filtras, kuris gali padidinti ir e, laisvės saugumo teisingumo erdvės saugumo lygį. Dabar dėl tarpusavio saveikumo tikrai yra judama reikiama kryptimi. Ypač norėčiau pasakyti, kad uh, tas vienas paieškos portalas, kurį paminėjo ir komisaras King, tikrai buvo revoliucija ir palengvis mūsų darbą daug, mes galime daug geriau bendradarbiauti ir su Iza ir Euro, su, su, su Europolu dabar galime dirbti, mes galime iš tikrųjų ES institucijoms suteikti prieigą prie asmens duomenų, kai, kas yra reikalinga, kad padėtumėm valstybėms narėms, kad užtikrintumėm vidaus saugumą daug aukštesnio lygio. Taigi, tai tikrai bus naudinga. Labai ačiū už tai, kad pristatėte Frontex darbą. Dabar mano bičiulė Katrina Činyčiai. E, Ačiū pirmininkė, gerbamas komisijos naryti. Migracijos ir saugumo temos yra iš tiesų pačios svarbiausios pastarojų metų, kurias turime įspręsti. Ir jas, žinome, turime spręsti užtikrinami mūsų sienų apsaugą. Iš tiesų teroristinius išpolius nesenai atliko mūsų ES piliečiai, kurie grįžo iš kovų užsieniuose. Ir negalime atmesti galimybės, kad tokie teroristai bus tarp ir migrantų. Dėl tos priežasties būtina sustiprinti Šengeno erdvės išorės sienų patikrinimus, kurios yra reikalingos tiesiog tam, kad išsaugotume Šengeno erdvę. Bet taip pat tokie patikrinimai turi būti atliekami tai net nesustabdant e, ES piliečių laisvo judėjimo. Privalu, kad valstybės narės tarpusavį bendradarbiautų, kad keistųsi informacija ir naudotųsi bendromis duomenų bazėmis. Įvažiavimo išvažiavimo sistema, etijas sistema turi veikti. Tačiau reikia ir naujų informacijos keitimosi sistemų, kaip PNR privalu naudotis ir esančiomis sistemomis. Taigi reikia daugiau saveikumo. Ir galiausiai paskutinė mano mintis. Man atrodo, kad reikia vienu aspektu turime padirbėti tikrai nuoširdžiau. Tai yra būtent viduržėme jūroje vykstantis žmonių gabenimas. Ir tie asmenys, kurie bėga iš karų, iš konfliktinių situacijų zonų, tikrai neturėtų tapti tokių žmonių gabenimo, gabentojų aukomis. Ypač turiuomenyje moteris ir vaikus. Privalome įsikišti. Turime pasinaudoti veiksmingesnėmis priemonėmis, nes tuo pat metu mes kovosime ir su terorizmu, kuris yra finansuojamas iš tokių nelegalių žmonių gabentojų. Ačiū, Katerina. Dabar eilės čatis iš jungtinių tautų biuro atsakingo už narkotikus ir nusikalstamumą. Ačiū pirmininkė, ponės ir panai, sako, ma yra, kad reikia tinklą, jeigu nori kovoti su kitu tinklu ir jeigu ko, nori kovoti su pelno siekiančiais e, nusikaltėliais, tai aišku, reikia išsiaiškinti visų pirma, kaip nusikaltami tinklai e, pelnos iš e, migrantų kontrabandos. Ir aišku, prie Palermo konvencijos yra prisijungta ir tai leido pasiekti pažangos ir sudaryti galimybės ir Europos Sąjungoje vykdyti kovos užduotis, bet aišku, kad kontrabanda neapsiribuoja kažkokiu tai regionu, reikia galvoti ir apie tranzito ir kilmės šalis, kur uh, dažniausiai yra paimami iš tų žmonių pinigai, kur, tai, kur pagrindinis tas veiksmas vyksta ir reikia, aišku, galvoti apie pagrindinius ratus, kaip vyksta kontrabanda ir Palermo konvencija numato visą pagrindą, kaip galima kovoti ir kaip visos šalis gali prisijungti prie to ir kaip gali kovoti su nusikalstamais tinklais. Uh, Ponas ir panai, uh, migrantų kontrabandos esmė yra pelnas, tai yra ko pelnomasi iš to aukšto lygio organizatoriai uh, surenka pinigus ir tokiu būdu klesti jų verslo modelis. Mes galvojame, kad reikia daug daugiau pastangų Europoje ir visame pasaulyje, kad būtų galima geriau išsiaiškinti OLA sistemų e, veikimą dėl neteistos veiklos, surenkant žvalgybinę informaciją ir keičiantis informaciją dėl to, kaip kontrabandininkai veikia. Reikia atsekti pinigus, reikia žiūrėti, kokie yra koru, kokios korupcinės priemonės, paperkant politikus ir kaip tie pinigai keliauja. Dėkoju Jums uždėmesi. No, gracias a usted por su aportación. Ačiū, ačiū Jūsų pasisakymą, pane Hasys. Dabar norėčiau suteikti žodį Kipro atstovų rūmų vicepirmininkui, ponui Dmitriju. Nepistėvo. Ačiū pirmininkė. ES vidaus saugumas yra e, labai svarbus klausimas, visi su tuo sutinkame ir migrantų e, srautai į ES vis auga, taigi auga ir pavojai ir rizika, terorizmo grėsmės taip pat ir mes matėme, e, matome tai iš pastarųjų įvykių. Tai todėl labai svarbu, kad labai veiksmingai būtų naudojamas tikim, tinkama patikima informacija. Pasienio tarnybos informacinės visuomenės visos e, struktūros e, atsakingos už šios klausimus vaidina labai svarbu vaidmenį. Technologijų panaudojimas, sistemo apjungimas yra nepaprastai svarbus, nes valstybės narės turi bendrauti tarpusavį ir tam reikalinga viena bendra sistema, kad galėtumėm kovoti su šiuo specifiniu ypatingu pavojumi. Turime ieškoti naujų bendarbiavimo būdų, turime um, pasitelkti ir naujasias technologijas, taip pat ir tas įmonės, kurios galėtų prisidėti prie mūsų kovos kovos. Mes turime žiūrėti taip pat ir kaip teroristai tarpusavyje bendrauja, turime stengtis užblokuoti jų komunikavimo kanalus. Judėjimo laisvė neturi ta, nukentėti nuo to, kas dabar vyksta, aišku. Kipras remia visas pastangas daromas operatyvinių lygmenių, taip pat teisėkūrinių lygmenių. Mes galvojame, kad tokie dalykai kaip išmasios sienos, Europos pakrantės apsaugos tarnybos sukūrimas, Taip pat ir tokia sistema kaip iš ankstinis patvirtinimas dėl įvažiavimo leidimų yra labai svarbus elementai ir mes pritarėme tam. Dėkoju atstovų rūmų pirmininko pavaduotojų, o dabar Masilė Vasiliavų. Marija Vasiliavų, ji yra ES kovos su priekyba žmonėmis agentūros atstovė. Aš norėčiau pakalbėti plačiau apie priekybą žmonėmis. Tai yra nepaprastai sudėtingas reiškinys. Tačiau, kai eina kalba apie organizuotą nusikalstamumą, e, tai vienintelis nusikal, mm, mm, e, organizuoto nusikalstamumo mm, e, pavydalas, kuris yra įrašytas pagrindinių teisų hartijoje. Ir reikia todėl pasakyti, kad mes turime tikrai labai išsamų politikos ir teisinių nuostatų paketą es lygmenių. Ir tai, ir tai, tai, tai jau buvo, aišku, mūsų teisinės bazės dalis dar ir prieš visą migracijos krizę. Buvo atliekamas platus parengiamasis darbas ir jungtinių tautų lygmenių dėl bendro paketo, dėl migracijos, dėl taip pat galvojant ir apie tematinę strategiją, teminę strategiją strategiją dėl mm, prekybos žmonėmis. Ir galvojant apie saugumo aspektus, labai svarbu galvoti apie tai, kaip bendra situacija paveikia šį reiškinį. Ir aš noriu akcentuoti du dalykus. Ar tendencijos ES ir labai nuseklios yra pasarosius 67 metus. Europa puikiai žino, kad du trešdaliai E, priekybo žmonėmis aukų yra es piliečiai lygiai taip pat kaip ir nusikaltėliai. Ir manau, kad tai labai svarbu turėti omenyje. Atsiprašau, aš tiesiog noriu daug ką praleisti. Taigi, galvojant apie migracijos krizę, reikia pasakyti, kad um, kontrabandininkai labai naudojasi tą migrantų krizę, kad uh, panaud, pa, išnaudotų labiausiai pažeidžiamus moteris ir vaikus. Ir aš pateiksiu um, pavyzdį. Uh, UNICEF pa, um, pažymėjo, kad į, į Italiją atvykstančių Nigerijos moterų ir vai, mergaičių yra 11 tūkstančių 16 metais, 15 metais buvo dvigubas skaičius 25 penkis kartus didesnis buvo skaičius 2013 metais. 80 procentų e, iš tų moterų ir mergaičių yra seksualinio išnaudojimo ir priekybo žmonėmis aukos. Dažniausiai yra pas, iš, netinkamai panaudojama prieglapščio sistema. Identifikacija yra sudėtinga, migraciniai e, srautai yra labai dideli ir eina kalba apie seksualinio išnaudojimo aukas, kurios tiesiog dinksta iš centrų iš karto po atvykimo. Ir e, dažnai suaugęs kreipiasi į centrą, sako, kad tas vaikas yra e, mano giminaitis, prašo, kad tas vaikas būtų jam atiduotas ir po to visi dinksta. Taigi e, tai reikia siekti, e, sieti ir su kitomis nusikaltimų rūšimis ir galvoti apie tai, kaip yra kovojama su kitais nusikaltimais konflikto kontekste. Manau, kad čia reikia konceptinio aiškumo, kai eina kalba apie priekybą žmonėmis ir migrantų kontrabandą. Tai nėra tie patys dalykai. Europolas ir pirmin... Europolsovas ir pirmininkas sakė, kad prie priekyba žmonėmis yra prioritetas OKLA 2017 metų programai. Mes turime priekybą žmonėmis atsitikti atskirti nuo um, migrantų kontrabandos, kadangi tai yra daugiau nei vien tik tai migracija. E, tai um, aišku, paliečia ES dar kitaip. Ir ką Junktinės tautos pasakė, mes turime taip pat galvoti ir apie tai, kad yra ne vien tik tai migracijos reiškiniai, yra daug plačiau viskas, nes aišku, kad tai yra nusikal, nusikaltimas, kuri uh, skatina milžiniškas pelnas. Ir jeigu norime su tuo kovoti, mes turime sekti pinigus. Um, čia aš paminėsiu 11 15 tūkstančių Nigerijos moterų ir mergaičių, 10 tūkstančių mm, išnaudotojų kasdien 30 eurų per dieną, iš, padauginkite iš 350 dienų kasmet ir iš 11 tūkstančių moterų ir mergaičių. Koks skaičius susidaro? Tia, senjora. Labai ačiū. Pone Vasiljado, už jūsų darbą. Jis tikrai labai svarbus. E, ir taip pat už jūsų komentarus. Dabar e, iš Airijos parlamento Gerard Cowell, e, par, Airijos parlamento narys. Dėkoju, pirmininkė. Kalbant apie Europos solidarumą ir piliečių lūkesčių patenkinimą, be abejo, teisingai pasakėte, kad ne vienas migrantas yra teroristas ir ne vienas teroristas yra migrantas. Ir tikrai matėme, kad dauguma teroristų yra užaugę čia Europos Sąjungoje. Tačiau ar mes turime sistemą, pagal kurią yra įvertinami migrantai atvykstantis į uostus, tačiau mes negalime tikrai atpažinti, kas atvyksta į tą Europą. Nėra būdų patikrinti, kas yra tas žmogus, su kuriuo pareigūnas kalbasi. Jie neturi jokių dokumentų dokumentus iš jų turbūt e, atima e, jų pervežėjai arba jie niekada jų apskritai neturėjo. Jie gali paro, parašyti bet kokį vardą, pavardę, bet kokią kilmės valstybę ir kai jie yra e, priimami į sistemą, jie tampa ES atsakomybę. Ir ES policija už juos atsakinga. Ir tada tampa labai svarbu dalintis informaciją. Tačiau mes negalime sekti žmonių Kaip mes galime užtikrinti, kad tie, tie žmonės, kurie e, priima migrantus į Europą, e, juos atpažįsta. Daugelis žmonių be abejo atvykstantis bėga nuo mm, skurdo ir karo. Aišku, nenoriu e, apriboti jų galimybės atvykti į saugų prieglosti, tačiau mes turime rimtą problemą ir norėčiau sužinoti, kaip mums tai spręsti. Ačiū pirmininkė. Ačiū kolega. Dabar Ulisos e, pirmininkui norėčiau suteikti žodį ponui Tarkovui. Dėkoju už suteiktą galimybę dalyvauti šioje diskusijoje. Tai man labai svarbu ir e, noriu pasakyti, kad šiandieną Europoje susidurėme su dvigubu iššūkiu. Viena vertus turime būti atviri, nes vis daugiau žmonių atvyksta čia mokyti, studijuoti arba ieškoti apsaugos. Antra vertus, turime likti saugus, mes turime piliečiams užtikrinti tinkamą saugumą ir tuo pačiu metu e, gerbti jų pagrindinės teises ir vertybės, kuriamis paremta ES. Ir manau, šiuo atžvilgiu geriausiai būtų reaguoti į šitą iššūkį išlaikant Šengeną, nes laisvas žmonių judėjimas yra kol kas pats didžiausias ES pasiekimas. Tačiau realybėje turime pripažinti, kad Šiandieną migracijos valdymas ir vidaus saugumas visiškai priklauso nuo prieinamos informacijos ir tinkamo jos paskirstimo. Taigi, ta prasme, mes turime padaryti keletą dalykų, kad E, šiandieną ir rytoj įspręstume iššūkius. Visų pirma, mūsų informacija turi būti keičiamas efektyviai tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu. Turime užtikrinti sistemų suderinamumą visais aspektais, kad galėtume efektyviau naudotis dabartinėmis sistemomis. Ir galiausiai tokios svarbios iniciatyvos kaip e, Brexit ir ETS e, ETS ir kitos sistemos turi būti sustiprintos tam, kad mes galėtume kuo greičiau efektyviai spręsti migracijos keliamus iššūkius. Ir labai tikiuosi, kad ir toliau bus vystoma veikla šioje srityje. Mes turime turėti tam reikiamus išteklius ir aš tikiuosi, kad mes sėkmingai įgyvendinsime visus šitos svarbius aspektus kurie padės tinkamai reaguoti į ateities migracijos iššūkius. Ačiū. Dėkuoju, ponė Krum. Dabar suteikiu žodį Mario Mauro, mano draugui. Labai efektyviam parlamentarui, kuris yra konstitucinių reikalų komiteto narys. Dėkuoju. Ačiū pirmininkė. Italijos senatas tikrai neturi jokių abejonių po, per pastarosius metus atlikto tyrimo dėl uh, objektyvių ryšių tarp nusikalstamų e, organizacijų ir e, žmonių gavenimo. Tokie duomenys yra patvirtinti ne tik oficialių institucijų, pavyzdžiui, Katanijos prokuratūros. 2013 metais 23 sulaikyti egiptiečiai niekaip negalėjo įrodyti, kodėl, dėl kokių priežasčių jie kurį laiką um, gyveno Pakistane. Ir 2011 metais į Europą atvyko žmogus, kuris e, vėliau Berlyne visiškai nesenai atliko teroristinį aktą. tokių sudėtingų migracijos fenomenų stebėjimas ir sėkimas aiškiai rodo, kad yra tiesioginių ryšių ne tik su nusikalstamu pasauliu, bet ir su teroristais. Noriu pasakyti, kad e, Europos parlamento nario Koelio pasakyti pavyzdžiai mūsų sesijos pradžioje yra aiškus įrodymas, kaip svarbu yra keistis informacija. Tai yra tiesiog būtiniausia priemonė mums kovojant su terorizmu. Labai ačiū, Mario. Dabar suteiksiu žodį Sofijos operacijos atstovui ponui Andriko Frandino. Sofija buvo pradėta praėjusiu metu um, birželį, Europ, uh, norint Europai tinkamai reaguoti migracijos krizę. Operacijos uh, įpareigojimai yra kovoti su uh, migrantų pervežėjais. Ir turime suardyti e, tų kontrabandininkų pervež, pervežėjų verslo modelį. Šiandieną mes um, jau esame sulaikę 150 e, pervežėjų laivų ir 250 e, pervežėjų mes suėmėme, kuriuos perdosime e, Europ... Italijos valdžios institucijoms. Taip pat mes išgelbėjome 7 tūkstančius gyvybių jūroje. Pagrindinis elementas mūsų veikloje yra gauti informaciją, jos analizė, jos dalymasis, kad galėtume išardyti pervežimo tinklus. Ir vis dažniau mes galime atlikti gerą, gerą analizę. Ir mes e, turime toliau dalintis informaciją, nes tai yra tos operacijos pagrindas. Ir e, mes ypač tai pabrėžiame teisės saugos institucijoms. Mes turime kovos su, su mafija ir antiterorizmo skyrių, taip pat bendradarbiavome su Europolu ir Frontexu ir kitomis institucijomis. Tokiu būdu mes telkėme ir stipriname savo bendras pajėgas. Kaip komisaras Kingas paminėjo, labai svarbu tinkamai dalintis informaciją. Visai neseniai mes pasirašėme sustarimą su uh, Markus, tai yra NATO e, jūrų, jūrinio laivyno vadovų dėl bendrų veik, veiksmų ir dėl bendro, bendro operacijų ateityje. Jūs turbūt žinote, kad apie 88 procentai visų e, viduržėmio jūrą per, per, kertančių migrantų yra pervežami nelegaliai. Ir daug, daugiausia jų išvyksta iš vietovės pakrantės ruožo, kuris yra 30, 31 km. Mes e, todėl manome, kad Libijoje svarbu efektyviai kontroliuoti teritorinius vandenis ir padėti žmonėms, e, padėti pareigūnams užkirsti kelią e, ne, neteisėtam pervežimui ir taip išgelbėti žmonių gyvybės. Taip pat labai uh, svarbu pabrėžti, kad jungtinės tautos paskelbė ginklų embargą Libijai. Labai ačiū, ponė Krendentino. Dabar e, ponas Johansson tik atvyko, jis yra Švedijos e, ministras atsakingas už migraciją ir teisingumą. O tuo tarpu mes suteiksime žodį Anai Gomes. Gomes. Uh, E, dėkoju. Pagrindinė priežastis, kodėl mes turime spręsti e, vidaus saugumo klausimą tokioje konferencijoje kaip ši apie migraciją, e, kodėl mes organizavome tokią konferenciją, yra ne todėl, kad migrantai kelia grėsmę, bet todėl, kad kai kurios valstybės narės prarado darbo vietas integruodamos migrantus. Ir dėl šios priežasties yra patiriama daug vidinių išpolių. Taip pat Tai sukėlė ir socialinę atskl, atskirtį, kaip ir buvo sumažinta saugumo pajėgų. Mes galime ir nesutikti e, su tuo, e, Je, tačiau jeigu mūsų saugumo tarnybos nepasek, ne, neseks tų žmonių, kurie jau yra vadina, įtariami terorizmu, tai manau, kad e, tai blogai. E, manau, kad valstybės narės turėtų tinkamai investuoti į e, saugius būdus, saugas priemonės, kaip e, spręsti migrantų klausimą, nes kitaip tie migrantai bus atvežti nelegalių pervežėjų. Būtent jie ir valdo tą migraciją. Dabar mes mokame taip pat už sulaikymo centrus, nesvarbu ar mūsų kažkose centruose, ar Libijoje Ir e, tai reiškia, kad mes, e, bet tą darydami mes e, susitaikome su tuo, kad ten yra žmonės kankinami, pažeidžiamos jų teisės, tačiau taip pat mes nesprendžiame ir visų pagrindi, e, e, priežasčių, kodėl taip yra. O tas priežastis tengiasi spręsti Afrikos pilietinė visuomenė. Taigi mes geriau turėtume stebėti, kaip naudojame mūsų pinigai ir turėtume labiau užtikrinti, kad valstybės narės laikytųsi savo įsipareigojimų dėl pinigų plovimo prevencijos ir kovos su teroristais. Jos to nedaro. Sana, Labai dėkoju, Ana. Jūs e, išsakėte savo idėją su didžiuliu ryštu ir aiškumu, kaip visada. Toliau kitas parlamentaras iš Graikijos e, parlamento, pinas, ponas Kostadinos. Labai ačiū. Keletą pastabų norėčiau pateikti dėl to, kas vyksta ir dėl teroristinių išpolių. Kalbame ne tik apie saugumą, kalbama ir apie tai, kad e, kyla pavojus E, gyvensenai. Neseniai buvo labai daug nuveikta su direktyvomis, su reglamentais e, ir taip pat e, kuriama antros kartos šengeno sistema, kitos naujos sistemos. Visas šitas darbas yra tikrai labai svarbu žingsniai. Tačiau realybė dabar yra tokia, kad Graikija yra tarptų keturių ES valstybių narių, kurioje daugiausia pateiktų, pateikta paraiškų dėl prieglopščio. Kai kurios valstybės narės turi tiesiog. Mm, pra, mm, Nežiūrėti, nustoti žiūrėti iš tą situaciją pro pirštus mes turime suprasti, kad Europos prieglopščio ir gražinimo sistema turi būti įdėkta ir trečiosiuose šalyse, ir kilmės valstybėse. Ir visa Europa turi dalintis šitą naštą, ne kažkokia atskira viena valstybė narė. Saugumo, e, saugos tarnybos, teisės saugos tarnybos turi efektyviau investuoti į šias sistemas. Mes turime prieimimo centrus ir trečiosiuose šalise, ten, kur bus analizuojami prieglopšio prašymai ir tai bus daroma saugiai. Tačiau taip pat mums reikia tinkamos stebėsenos mechanizmo. Me, aš sutinku su tuo, kad reikia užtikrinti tarpusavio suderinamumą tarp skirtingų e, saugumo agentūrų. Mes turime kartu uh, E, surinkti informaciją ir su ją dirbti. Tačiau dėje daugelie valstybių narių, kaip ir Graikijoje, nėra bendradarbiavimo kultūros tarp teisės saugos, saugumo tarnybų ir taip toliau. Mes turime fragmentišką sistemą, fragmentiškas agentūras. Ir todėl mums reikia naujo požiūrio turime turėti gerai apmokytus e, pareigūnus, kurie padėtų spręsti šitą problemą. Dėkoju. Paskutiniai du kalbėtojai. Ir e, po, po to atvyks ponas Tajani. Taigi, dabar Antonijo Filipė iš Portugalijos prie, e, parlamento. Dėkoju, pirmininkė. Mesmo um direito Taip, šis klausimas yra labai svarbus. Tai yra ta teisė, kurią turėtų užtikrinti valstybės narės. Tam būtinas bendradarbiavimas ir keitimasis informacijos, o žinoma ir lėšos. Du pastebėjimai. Imigrantai ir pabėgėliai nėra vien tik tai policijos kompetencijos aspektas. Negalima jų traktuoti kaip nusikaltelių saugumas tai nereiškia, kad migrantai arba pabėgėliai tampa e, automatiškai nusikaltėliais. Turime kovoti su ksenofobija. Ir antras pastebėjimas. Saugumas neturėtų būti perdėtas, kuris mūsų valstybės paverstų į kažkokias tvirtovės. Europą turi derinti tiek saugumą, tiek piliečių teises, visų piliečių teises, nepriklausomai nuo jų kilmės, e, religinių įsitikinimų ir pažiūrų. Ačiū. Eh, Dėkoju. Na ir dabar Simon Kinkovski iš Lenkijos parlamento. Prašom. Ačiū pirmininkė. Labai apgailėtina, kad e, mes kantriai klausėmės pono Junkerio pamokslavimo, kaip ir pono Tajanio. E, jie visgi nerado laiko įsiklausyti nacionalinių parlamentų nuomonę. Būtent nacionaliniai parlamentai e, galiausiai priima sprendimus dėl migracijos politikos. Lenkija vadovaujasi solidarumo principu apsaugodama išorės Šengeno sienas. Tai yra ilgiausia Šengeno siena Europoje daugiau nei 1100 km ir mes e, šios sienos apsaugai skiriame 20 milijonų eurų per metus, turime pažangiausią įrangą, techniką ir už tai yra atsakingi daugiau kaip 200 pareigūnų. Mes neįleidome 180 tūkstančių e, žmonių norėjusių e, įvažiuoti į Šengeno zoną. 2016 e, metais 319 tūkstančių žmonių pagal Ženevos konvenciją gavo prieglopstį. Ir E, mes tikrai galime parodyti, kad mes e, įgyvenę tarptautinę teisę. Taip pat mums paskiria apie 400 pareigūnų, mes paskiriam 400 pareigūnų, kurie Graikijoje gina Šengeno e, sieną, Graikijoje ir Italijoje. Tačiau mes nesutinkame su perkelimo sistema dėl to, kad ji neįspręs jokių problemų, kaip tik sukels naujų saugumo problemų. Mes norime padėti migrantams, tačiau mes nenorime me, e, solidarumo dėliai prisišaukti papildomų problemų. Ačiū. Este importante encuentro de alto nivel lo organ... Šis e, susitikimas, šis renginys buvo sušauktas parlamento pirmininko Tajani, kuris ir kreipėsi į nacionalinius parlamentus, juk apie tai jisai kalbėjo savo įžangos kalboje ir manyčiau, kad tas uh, kvietimas yra savalaikis. Taigi labai dėkoju visiems atvykusiems, atsiliepusiems į tą kvietimą ir labai trumpam sustabdysime mūsų diskusijas, padarysime pertraukėlę ir perės paskiau mūsų laukia baigiamoji sesija.